So, meine Damen und Herren, das Protokoll. Ponios ir ponai, Birželio 24 dienos protokolai jums yra išdalinti ir kas nors prieštarauja. Jei ne, protokolai tvirtinami. Pone Ferhofštatai paprašyte žodžio dėl darbo tvarkos. Prašau. Gospodine predsjedniče, mhm. želim vam se zahvaliti na riječima koje ste izrazili u naše ime maloprije. norėčiau padėkoti jums už palaikymo paramos žodžius bet taip pat norėčiau pasinaudoti proga ir pasiūlyti alde frakcijos vardu 152 straipsnio pirmąją dalį. Mes bandėme parengti bendrąją rezoliuciją dėl Srebrenicos paminėjimo ir Norėčiau, kad rezoliucija būtų pasiūlyta ketvirtadieniui, kad ketvirtadienį vyktų diskusijos e, ir kad patvirtintumėme šią rezoliuciją, jos pagalba mes pagerbtumėme žuvusiųjų atminimą. Taip pat mes pagerbsime buvusios Jugoslavijos karo visas aukas ir tokiu būdu mes atversime naujas perspektyvas vakarų Balkanų šalims, kaip jūs teisingai pasakėte, ponė pirmininkė, savo pasisakymę. Mums reikalinga ši rezoliucija ir šiam pasauliui būtent mūsų parlamento rezoliucija yra absoliučiai būtina. Ačiū. Siūlyčiau, kad šį klausimą aptartume tuo met, kai kalbėsime apie e, darbo atvarkę ir ketvirtadienį darbo atvarkę. Dar kartą sutiksiu Jums žodį tuo met, gerai? Pone Harms, dėl darbo tvarkos. Herr Präsident. Äh, Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, ši savaitė bus ženklinama ir Graikijos referendumo ženklu. Manau, kad Europos Sąjunga po referendumo atsidūrė itin sudėtingoje situacijoje. Aišku, galima Europos parlamento debatus galima vėliau dar perskaityti. Galime dabar pasiskaityti, kad Martinas Šulcas kaip frakcijos pirmininkas ir Europos parlamento to pirmininkas nekarta bai, bandė išvengti to, kas įvyko. Kas šiandien yra teisinga, kas neteisinga. Manau, kad šiandien svarbiausias Europos parlamento vaidmuo, turint omenyje, kad Europos parlamentas yra uh, tie rūmai, kuriuos išrinko Europos Sąjungos žmonės. Taigi mūsų parlamento užduotis dabar tiesti tiltus. Uh, Pone Šulcai, man labai nelengva tai išsakyti, todėl, kad e, aš e, turėjau daug vilčių penktuoju Europos parlamento pirmininku, tačiau aš manau, kad e, ir mano frakcija taip mano, kad tai, Kaip jūs dalyvavote Graikijos debatuose buvo ne tik neteisinga, Ir ne tik todėl, kad jūs rėmėte teigiamą balsavimo galimybę. Tačiau, turint omenyje tą konfrontaciją ir diskusijas Graikijoje ir Europoje, turiu pasakyti, kad aš manau, jog jūs netinkamas užimti Europos parlamento pirmininko aktyvų vaidmenį. Noriu paprašyti jūsų e, būti nuošalyje, todėl kad ta žala, kurią jūs padarėte Europos parlamentui, yra daug didesnė nei nauda, kurią galite pasiekti būdamas Europos parlamento pirmininku. Ich nehme an, Frau Zimmer, Sie wollen. Pone Cimer, įsivaizduoju, kad jūs tikriausiai kalbėsite to pačiu, e, tą pačią temą. E, jūsų spėjimas teisingas. E, tikriausiai buvo galima tikėtis, kad Dimitris Papadimulis ir aš, kaip vieningųjų kairiųjų pirmininko pavaduotoja, mes pateikėme laišką ir protestavome, kad jūs aktyviai kaip Europos parlamento pirmininkas įsikišote ir veikėte e, referendumą, referendumo eigą. Mūsų supratimu neleistina, kad Europos parlamento pirmininkas, vienintelės institucijos tiesiogiai renkamos institucijos pirmininkas, įsimaišo į labai svarbų tautai e, sprendimų prieimimo procesą. Kai Niderlanduose vyko referendumas, jūs taip pat e, panašiai elgėtės ir aš niekada nepatyriau tokios situacijos, kaip Europos parlamento pirmininkas būtų aktyviai dalyvavęs rinkiminėje, e, tiksliau, referendumo kampanijoje. Tuomet e, vyriausybei yra labai sudėtingas metas. Jūs kalbėjote apie tai, kad dabartinė vyriausybė turėtų būti, Graikijos turėtų būti pakeista techninė ekspertų E, vyriausybę. Jūs kalbėjote apie tai, kad dabartiniai politikai yra manipuliatoriai. Manau, kad tai nesusijęs su jūsų atsakomybė. Jūs tiek praėjusioje kadencijoje, tiek dabar esate čia tam, kad jūs stiprintumėte Europos parlamento vaidmenį. Jūs nesulaukėte mūsų paramos šiai kampanijai. Mes jūsų neįgaliojome. Jūs į mus nesikreipėte klausdamas, e, kokia yra mūsų pozicija, todėl aš noriu paprašyti, kad ateityje panašiai nesielgtumėte. Tai nedara parlamento pirmininkui. Kiekviena tauta turi teisę referendume priimti savo sprendimą dėl svarbių valstybė klausimų. Juo labiau, kad mes, kaip demokratiškai išrinkta institucija privalome saugoti demokratiją. Negali būti, kad rinkėjams ir rinkėjoms neleistina kalbėti apie alternatyves galimybės. Tai turi būti leistina, jie turi galėti balsuoti. Todėl aš prašau atsižvelgti į mano e, prašymą. E, jūs tikrai nukrypote nuo kelio, e, grįžkite į jį. Ponios ir ponai, daugelis jūsų paprašė žodžio, situacija sudėtinga, e, pagal darbo tvarkos taisyklės e, na, e, dabar turėtų būti suteikiama žodis dėl darbo tvarkos taisyklių. Tačiau aš nenorėjau jūsų nutraukti. Tiesa, manęs stebina, kalbant apie Vengrijos vyriausybę, į mane buvo kreiptasi, kad atstovaučiau parlamentą ir priešingai nebuvo pasakyta, aš tikrai nereikalavau, kad ta vyriausybė atsistatydintų. Turėtumėte labai e, iš atidžiai paskaityti mano išsakytus žodžius prieš šaukdami. Ponios ir ponai, turite nuspręsti, ar jūs norite šios diskusijos. Prašau, ponė Ferhofštatai. An, uh, Aš norėčiau pasakyti dėl diskusijų ketvirtadienį ir dabar galėčiau tą padaryti. Tuo tai padarysime. Jūs trečiadienį tuomet siūlote tai daryti, diskusijos apie Graikiją. Mes tuoj perėsime prie darbo tvarkos, darbo tvarkės aptarimo. Ar dar kas nors e, prašo žodžio? Panašu, kad ne. Ne, ponas Pitela. Tuzė. ma io non penso presidente che quando si viene. pirmininke aš nemanau kad asmo kuris yra išrinktas europos parlamento pirmininku praranda teisę pasisakyti kalbu labai atvirai kai susitikau su martinu šulcu pirmąjį kartą tai buvo prieš kurį laiką ir bendrai, kad aš su juo susitinku viešai ar privačiai, ar oficialiai, aš visuomet pasidžiaugiu tuo, kad Martinas Šulcas, kaip mūsų frakcijos pirmininkas, kaip parlamento pirmininkas, visuomet siūlo konstruktyvių, pozityvių pasiūlymų. Šiuo atveju bandymas pasiūlyti Graikijai gelbėjimo planą ir taip pat bandymas pabrėžti solidarumą, akcentuoti solidarumą su Graikijos žmonėmis – Aš manau, kad esant tokiam sudėtingam laikotarpiu Europos istorijoje, būtų buvę klaidinga mums pasirinkti, pasirinkti netinkamus taikinius. Aš manau, kad mes turėtumėme kalbėti apie tai, ką reikia daryti ir stengtis pasirūpinti, kad ES, Eurozona ir Graikija galėtų saugiai išeiti iš tų sudėtingų laikų socialdemokratų frakcijos vardu aš įsipareigoju padaryti viską, kad mes padarytumėme viską, kas įmanoma, kad išgelbėtumėme Graikiją. Visapusiškai išsakydamas solidarumą Graikijos žmonėms ir laikantis ES principų, ne, nepasiduokime polemikai, ne, neužsipulkime asmenų, asmens, kuris pirmininkaudamas šiam parlamentui, aš manau, sugebėjo užtikrinti Europos parlamento suverenumą ir galę. Ačiū, daugiau pasisakančių nėra.